deleguotiems teisės aktams. Taigi tai buvo padaryta tinkamu laiku ir rekomendacijos pagal mūsų darbo veikos taisyklių 105 straipsnį 6 dalį yra patvirtintos. Taip pat norėčiau informuoti, kad 231